užtikrinti tai, kad visi šeimos nariai dirbtų. Taigi mums reikia aiškios vizijos ekonomikos srityje. Jeigu ją turėsime, tai e, galėsime pažvelgti, koks turi būti stabilumo paktas, tačiau akivaizdu, kad nuomonių skirtumas dėl ekonomikos valdymo tikrai išsiskiria tarp parlamento ir tarybos. Ponas Rangel, pusantros minutės.